klausyti pagal 120 darbo tvarkos taisyklėlių straipsnį jūs galite pateikti savo pastabos raštu. Periname prie kito pranešimo Mauritanija, ypač Biramo da abejo atvejis. Ir pirmiausia, suteiksiu žodį rezoliucijos autoriai poniai Logbiller. Ačiū, ponia pirmininkė, garbus e, parlamento nariai. Mauritanija panaikino vergovę 1981 metais. 2007 metais vergovė buvo įtraukta į nusikalstamų veikų registrą. Yra Mauritanija ir kitos tarptautinės organizacijos vis dėlto um, užfiksavo e, vergovės atvejų ir toliau. Reikėtų labai rimtai įvertinti šių organizacijų pateiktus duomenis, taip pat remti šias organizacijas, kad vergovė būtų visiškai panaikinta. Deja, realybė yra kitokia. Šiandien šiuo rezoliucijos projektu mes kreipiamės į vyriausybę, e, bandydami siekti, kad vyriausybė imtųsi žingsnių vergoviai panaikinti. Ypač neramina mus um, vergovės kovotojo prieš vergovę Biramo Dai Abei įkalinimo atvejis. Turime siekti, kad Mauritanijoje būtų išlaisvinti e, vergovin patekę žmonės. Karatin turėtų e, būti paleisti. Kreipiamės į Mauritanijos vyriausybę prašydami, kad ji imtųsi konkrečių veiksmų. Tarptautinės e, įmonės Mauritanijoje taip pat turėtų užtikrinti, e, kad nebus e, vergovės sąlygomis įdarbinti vaikai ir darbuotojai. Europos Sąjunga peržiūrėsi savo prekybos sutartį su Mauritanija turi užtikrinti, kad nevyktų netgi netiesioginė vergovė šioje šalyje. Ko kitas kalbėtojas ponas Preda. Ačiū ponia pirmininkė. Šiandien kalbame apie Mauritaniją ir Biramo Dahabeido atvejį. Man nėra lengva tą šiandien apie tai kalbėti, kadangi aš siūliau šią temą. Tema nėra paprasta dėl to, kad priešingai nei kitų kitų aptarimų temų atveju. E, Bihamas Dahabeidas, aš su juo susitikau, jis yra svarbus kovotojas prieš vergovę Mauritanijoje. Ir šiuo atveju mane užplūsta emocijos. Ir aš norėčiau labai aiškiai Mauritanijos valdžiai pasakyti, kad jie privalo išlaisvinti tą žmogų, kuris kovoja už šalies gerovę. Ir bendrai kalbant, aš manau, kad Mauritanija turi atsisakyti tos nei, realijų neigimo logikos. Labai svarbu, kad šalis, šal, šalies valdžia suprastų, kad egzistuoja vergovė, kad kuo galima greičiau būtų išspręsta ta, išspręsta ta problema. Dėkoju. Ačiū. Dėkoju. Kita kalbėtoja ponia Žitnanska. Ačiū. Nors jau 2014-ieji mes susidarėme su valstybe, kurioje gajos naujoviškos vergovės formos. Mes e, kalbame apie tikrus vergus. Yra šeimininkai, kurie priima sprendimus e, dėl vergų gyvenimo. Aš visiškai smerkiu uh, tokią praktiką. Tiesa, vergovė yra draudžiama ir įstatymais, todėl reikalauju iš Mauritanijos vyriausybės paleisti um, Biram Dah Abeit prieš vergiją kovojantį aktyvistą. Jį suėmus buvo trenktas didelis smūgis pačiai prieš vergiją kovojančiai organizacijai. Reikia suvokti, kad negalime atleisti tokių vergovės apraiškų Mauritanijai. Ačiū, ponas Videnholzer. Kai kurie iš mūsų jau keletą metų stebi kaip e, veikė Biramas Da Abeit, kai kam teko laimę su juo susipažinti. Jis e, siekia, kad Mauritanija taptų moderni žmogaus teisės gerbenti valstybė be vergovės. Jis e, pradėjo kampaniją prieš vergovę, tuo tarpu tiek jis, tiek jo šalininkai yra suimami ir jiems net grėsia mirties bausmė. Turime siekti, kad šie žmonės būtų nedelsiant paleisti ir kad Mauritanija vienareikšmiškai laikytųsi savo tartotinių įsipareigojimų. Aš tikiuosi, kad ši rezoliucija paskatins pradėti dialogą su Mauritanija, kad panašios vergovės apraiškos būtų panaikintos. Dėkoju. Ponas Karau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pagal Amnesty International organizacijos nesnei paskelbtą ataskaitą matome, kad 700 tūkstančių žmonių Mauritanijoje gyvena priklausomai nuo šeimininko, kaip vergai. Tai yra žmonės, kurie atlieka darbus namuose ir už tai negauna jokio atlyginimo. Ir jeigu vaikai gimsta vergais, jeigu juos pagimdo moteris vergė, jie, jais išlieka visą gyvenimą. Ir baisu, kuomet e, gims, gimsti jau vergu. Kasdien e, daug vergų kenčia nuo diskriminacijos. Žmogaus teisės yra pažeidinėjamos. Roso mieste, Mauritanijos pietuose, matome labai daug incidentų ir ES turi padaryti viską, ką gali, kad Mauritanijos valdžia kuo galima greičiau išlaisvintų visus politinius kalinius. Dėkoju. Ačiū, ponas Deprei. Ačiū, ponė pirmininkė. Alde frakcijos vardu. Aš norėčiau viešai pareikšti mūsų frakcijos paramą šiai rezoliucijai kur reikalaujama, kad nedelsiant būtų išlaisvintas ponas Biram Dahabeidas ir kiti abolicionistinio judėjimo aktyvistai kovojantys su vergovė Mauritanija. Tačiau aš apgailestauju, kad dviejų stambių frakcijų atstovų užsispyrimo dėka nebuvo pakoreguota ši rezoliucija. Mes reikalaujame, kad Mauritanijos vyriausybė pasirašytų protokolą e, dėl atitinkamo teismo ir kitų įsipareigojimų, tačiau jie atsisakė tą padaryti. Kotonių pagal Kotonių susitarimo 8 straipsnį taip pat Mauritanija turi tam tikrų įsipareigojimų, tačiau jas visiškai atmeta. Taigi pagal 96 straipsnį irgi buvo reikalavimo Mauritanija įsipareigoti, tačiau jie atsisakė tą padaryti. Taigi, ponė pirmininkė, dėrybose dėl e, šios rezoliucijos teksto panašu, kad laimėjo pačios stambiausios frakcijos. Dėkoju, e, po, ponas Senra, ponas Senra Redrigės. Ačiū, ponė pirmininkė. Universaliosios žmogaus teisų deklaracijos ketvirtajame straipsnėje, mes nesneiminėjame deklaracijos sukakti, yra draudžiama bet kokia vergovė. 70 Šeši metai jau praėjo nuo deklaracijos pasirašymo ir vis tiek dar gausybė žmonių yra vergai. Pusė, 4,5 milijono žmonių yra išnaudojami lytiškai. Turime atsižvelgti į tą neoliberalią politiką, kuri parengė tinkamą dirbą tokiems pažydimams. Taigi ketvirtasis deklaracijos straipsnis, kuris yra smarkiai pažydinėjimas ir mes negalime nusigręžti, privalome pareikalauti, kad Mauritanija išlaisvintų Dramą Dahabeidą. Ir mes reikalaujame, kad Mauritanijos valdžia panaikintų vergovę ir imtųsi atitinkamų priemonių. ES turi imtis irgi priemonių, kad būtų laikomasi žmogaus teisų pasaulyje. Ačiū dabar diskusijos. Pirmasis kalbėtas ponas Polčiak. Británie je skutečně jako poslední stát. Ačiū, aš norėčiau pasakyti tai, kas jau paminėta. Mauritanijoje e, vargovė buvo panaikinta tik tai 1981 metais, tai yra paskutinė valstybė pasaulyje. Dabar jos teisės aktuose vergovė yra traktuojama kaip nusikaltimas. Tačiau tik tai keletas bylų yra iškelta šiuo pagrindu pastaruoju metu. Pagal pasaulio organizacijų ataskaitas yra nustatyta, kad e, Mauritanijoje didžiausia visuomenės dalis gyvena šio laikinėje vergovėje, net 4 procentai. Tie skaičiai rodo, kaip sunku pakeisti senovinius papročius visuomenėje. Bet e, tokiu būdu negalima pasiteisinti. ES turėtų padėti Mauritanijai išvengti tokios siaubingos padėties. Noriu padėti ponui Predai už tai, kad šią svarbę rezoliuciją inicijavo. Ačiū. Varra. No parece. Pono Gasparo nėra salėje. Bien, pues tiene la palabra en tal caso la señora. Tada toliau ponė Veržė. Ačiū, ponė pirmininkė tok įdomi e, ta Mauritanija. Prisiminkime, kad dabartinis Mauritanijos e, prezidentas e, nuvertė e, pirmąjį prezidentą demokratiškai išrinktą per valstybės perversmą. E, toje valstybėje e, dominuoja daugybė įvairių e, nusikaltimų. E, nelegalios prekybos ir terorizmo finansavimo šaltinių e, taškas yra būtent toje valstybėje. Vergovė yra institucionalizuota, nors oficialiai ji ir buvo panaikinta ir paskelbta kaip nusikaltimas 2007 metais. Tačiau tik viena byla iškelta e, ir tik viena buvo užbaigta nagrinėti. 2008 e, e, metais buvo Biramdah Abeit e, pradėjo kovą prieš vergovę ir dabar jam iškilo mirties bausmės grėsmė. Mes dar turime daryti spaudimą, kad to nebebūtų. Kas ir kaip ten bebūtų, mes turime balsuoti už šią rezoliuciją. Ačiū pirmininkė, ponas Kastaldo kalba. Čia kalbam apie Biram Da Abeid, kuris yra drasus aktyvistas, uždarytas į kalėjimą dėl to, kad kovojo vėl dėl vienos didžiausių e, pasaulio socialinių rykščių, nuo kurios kenčia kūdikiai e, ir kiti eiliniai žmonės. Vergovė 1981 metais Mauritanijoje buvo oficialiai panaikinta, tačiau iki šiol jos reiškinių išlieka. E, E, subordinacija ir e, žmonių paminimas toje valstybėje ir toliau egzistuoja. Mes turėtume remti tą valstybę dėl socialinės integracijos projektų. Bet tai darydami mes taksysim vyriausybę, kuri nesuvokė, kad be žmogaus e, teisių nebus galima dalyvauti nei kotonų susitarimuose, nei AKR bendradarbiavimo sistemoje. Negali būti jokių gerų santykių su Europos Sąjunga. Negalime taksyti su tokia šalimi, kuri uh, įkalino tokį žmogų kaip Biram Dahabeid. Jis uh, dalyvavo neligiavertėje kovoje. Jis turi būti išlaisvintas kaip ir kiti politiniai kaliniai. Ačiū, toliau epitidėjos. Ačiū, pirmininkė. Man atrodo, neįmanoma net įsivaizduoti, kad 21 amžiuje 20 procentų Mauritanijos gyventojų yra vergai. Valstybės vyriausybė su tuo taikstosi. Jos reakcija į šią problemą buvo tokia. Reikia įkalinti Biram Dahabeid, kaip ir kitus e, e, jo atstovavimos asociacijos pareigūnus. Tai yra visiškai prieš bet kokius demokratijos dėsnius ir privalome tai pasmerkti. Tačiau esame matę ir kitų valstybių, tokių kaip Graikija, kurios e, administracija yra išrinkta demokratiškai, bet e, vienos partijos lyderiai ir pareigūnai irgi yra uždaromi į kalėjimą. Tai vyksta ne kažkur pasaulyje, pačioje Graikijoje. Aš tą sakau, nes e, tai parodo, kad šioje salėje yra labai daug dviveidiškumo. Skundžiamės apie pažeidimus kitose valstybėse, o toleruojame juos pačioje Europos Sąjungoje. Ačiū toliau, ponas Venta. E, panie Przewodniczący, choć niewolnictwo zniesiono w Maroku. Pone pirmininkė, nors tik 81 metais panaikinta vergovė, tačiau vis dėlto trūksta teisės aktų padedančių įgyvendinti tai. Reikia pastebėti, kad vergovė Mauritanijoje vykdoma prieš vieną rasę. ES negali tolerantiškai e, traktuoti šių įvykių, jo labiau, kad Mauritanija yra AKR e, šalis. Reikia siekti, kad status quo keistusi, be to reikalinga vietos aktyvisto veikla. E, todėl remiu Biram Daihabeit. Reikia siekti, kad jis būtų paleistas iš kalėjimo. Taip pat reikia siekti, kad kiti abolicionistinio judėjimo nariai e, taip pat būtų išlaisvinti. Tokiu būdu užtikrinant e, stabilumą šalyje bei gerus santykius tarp ES ir Mauritanijos bei jos ekonomikos stabilumą. Ačiū, panas Keli. Ačiū. Pirmininkė. Jau keletą metų kalbame apie žmogaus teisės toje pasaulio dalyje ir sunku patikėti, kad mes šiais laikais kalbame apie vergovę, tačiau realybė yra būtent tokia. Maurit Britanija buvo paskutinė pasaulio šalis, kuri oficialiai e, paskelbė vergovės panaikinimą 81 metais. Tačiau po 33 metų 4 procentai, kai, kurie, kai kurių šaltinių teigimų 20 procentų visų gyventojų yra vergai. Mes negalime toleruoti tokių skaičių. Uh, Reikia siekti, kad Mauritanija keistusi, reikia sudaryti naujas galimybės vergams, kad jie taptų savo žemę šeimininkais. Taip pat turime siekti, kad ponas Dai Abeit būtų paleistas, dėl to, kad jo vykdoma veikla labai svarbi. Ačiū. Perėsime prie spontaniškų pasisakymų. E, keletas e, kolegų paprašė žodžio, tačiau negalėsime visų išklausyti. Pirmiausiai suteiksiu žodį. Pone Geringerė. Ačiū, ponė pirmininkė. E, Biremdai Abeit yra prieš vergovę kovojantis aktyvistas kartu su 2000 kitai, kitų aktyvistų. 2013 metais jis įsteigavo jungtinių tautų apdovanojimą. Deja, e, lapkričio mėnesį kartu su 17 kitų e, savo organizacijos narių jis buvo įkalintas. Mes reikalavome, kad jis tučia jau būtų paleistas. Mauritanija yra ES partnerė Ji yra AKR narė, todėl pabrėžiame, kad ES yra prieš vaikų darbą ver žmogaus teisų pažeidimą. Reikalaujama iš Mauritanijos vyriausybės, kad jį laikytųsi savo tarptautinių įsipareigojimų, taip pat užtikrintų savo piliečių laisvę. Europos išorės veiksmų tarnyba turėtų paskatinti Mauritaniją imtis konkrečių žingsnių, kad žmogaus teisės būtų apsaugotos ir vergovė panaikinta. Reikia stiprinti vietos bendrovių veiklą. Ačiū, ponas Marijas. Pone pirmininkė, iš ties susidurėme su rezoliucija, kurioje akcentuojamos žmogaus teisės, nepolitikuojant, e, kaip tai buvo Venezuelos atveju. Vergovė Maritanijoje yra labai paplitusi. Reikia Taip pat siekti, kad politiniai aktyvistai bei Biramdai Abeit būtų paleistas. Aš esu už rezoliuciją, smerkiu Mauritanijos veiksmus ir manau, kad Europos parlamentas turi teisę ginti žmogaus teisės. Kita vertus, parlamentas turi taip pat elgtis ir gindama žmogaus teises Europos Sąjungoje šalyje tiksliau Europos Sąjungoje yra pastebima taip pat žmogaus teisų pažeidimo atvejų, kaip pavyzdžiui Trojka e, ehm, pažeidinėja žmogaus teisės, o tarpu komisija teigia, jog negali ji ginti žmogaus teisų dėl to, kad yra kreditiniai įsipareigojimai iš Graikijos pusės. Ačiū, ponas Jakovičius. Tai, kad šiandien šiame parlamente kalbame apie šalį, kuri yra mūsų partnerė ir šalį, kuri ir toliau propaguoja vergyją, yra e, pribloškiantis dalykas. Mauritanija yra AKR narė. Tai yra tos sąjungos, e, prie kurios teigimo prisidėjo ir Europos sąjunga. Noriu paremti šią rezoliuciją bei pabrėžti, kad mes iš vyriausiosios įgaliotinės Mogerini tikimės, kad jie imsis vitų, visų žingsnių, kad opozicijos, kad e, prieš vergėją kovojantys aktyvistai būtų paleisti. Mes norime, kad keistų sistema. E, tos nežmoniškos sąlygos turi kistis, 20, keistis. 20 procentų visų gyventojų yra vergai. Reikia ryštingų veiksmų iš ponios Margerinį. Grazie, signor Presidente, onore... Ačiū, ponė pirmininkė. Mes sveikiname Europos parlamento rezoliuciją dėl padėties Mauritanijoje ir konkrečiai dėl Biramo Dahabeido atvejo bei kitų jo, jo asociacijos narių likimu. Tie atvejai mums yra puikiai žinomi ir kampanijos vadovas, kampanijos prieš vergovę lyderis. Šioje šalyje buvo nekarta įkalintas ir apkaltintas 2012 metais. Tai yra iniciatyva dėl abolicionistinio judėjimo Tai yra organizacija, kuri kovoja už teisės ir prieš vergovę. Jisai praeitų metų birželio mėnesį dalyvavo prezidento rinkimuose ir tapo liko antroje vietoje. Po to buvo apkaltintas tuo, kad surengė demonstraciją ir priklauso neteisėtai organizacijai. Jo asociacija atkreipė dėmesį į tai, kad e, nėra laikomasi žmogaus teisų principų ir yra taikoma vergovės praktika, ypatingai palei sieną su Senegalu. Ir jam buvo iškelta baudžiamoji byla, mes esame sunerime dėl šio arešto ir mes reguliariai bendraujame su šia šio judėjimo, iniciatyva dėl abolicionistinio judėjimo atgaivinimo ir siekime, kad būtų laikomasi teisinių principų. Mes kalbame su valdžios institucijomis. Ambasadoriai Mauritanijoje kėlė tą klausimą susitikę su premjeru iš karto po arešto. Ir po to įvyko diskusijos kotonių politinio dialogo rėmuose. Mes nekart esame pakartoję, jog reikalinga laikytis teisinės valstybės principų ir taip pat e, negali būti taikoma diskriminacija prieš etninės ar rasinės grupės. Tai yra būtina, jeigu šalis nori išlikti stabilę ir ES toliau stebės padėtį. Mes e, ketiname tęsti dialogą su valdžios institucijomis ir pilietinė visuomenė tam, kad būtų užtikrintas sažiningumas ir objektyvumas. Mes imsimės reikiamų, reikiamų veiksmų ateityje. Mūsų informavo, kad pažangos pasiekti įmanoma ir delegacija labai didžiai stebi padėtį ir šį konkretų arešto atvejį. Pirmininkė, gerbėjai parlamentarai, ES veda reguliarų dialogą su Mauritanija žmogaus teisų klausimais. Mes remiame vyriausybę ir jos norą sustiprinti atitinkamas institucijas ir teisės aktus dėl žmogaus teisės. Tačiau dar daug ką šiai šaliai teks nuveikti, nes nuo 14 metų kovo mėnesio Mauritanija yra patvirtinusi veiksmų planą, kur yra pateikiama daug svarbių rekomendacijų ir kurios tikslas, kurių tikslas yra kurio tikslas yra išnaikinti visas vergovės formas. Taip pat yra įsteigtas specialusis baudžiamasis teismas, kuris turi svarstyti e, su vergovės susijusias bylas. Ir vyriausybė dabar turi imtis veiksmų ir gyvendinti tą veiksmų planą, nes tai yra labai glaudžiai susiję ir su Junktinių tautų žmogaus teisų institucija, su kuria mes nuolatos palaikome ryšį ir kitomis žmogaus teisų institucijomis organizacijomis, kurios irgi mums pateikė naujausios informacijos apie padėtį Mauritanijoje. Taigi, turiu pasakyti, kad mes finansavome tris projektus pagal žmogaus teisų ir demokratijos skyrių kategoriją Mauritanijoje, remiame vietos nevyriausybinės organizacijas ir Viramo Dahabeido atvejis ir įrodo, kad pažangos dar daug reiks pasiekti ateityje ves, vedant dialogą ir bendradarbiaujant su Mauritanijos žmogus teisų srityje, kovoje prieš vergovę ir įvairias jos formas. Ir Biramo Dakabeido kitų atvejai visuomet liks mūsų darbo atvarkėje ir tai ir išliks diplomatinės veiklos prioritetu. Dėkuoju išdėmesi. Ačiū, ponė Delevedova. Drausmės prašo pirmininkas, prašyčiau šiek tiek tylos. Kalbėtojų e, tokiame triukšme tiesiog neįmanoma girdėti, todėl prašyčiau šiek tiek tylos. Pasamos al siguiente punto del orden del día.